Queridos invitados, vamos a reanudar, por favor. Prašyčiau visų susėsti, kad galėtume tęsti mūsų posėdį. Queridos invitados, vamos a dar comienzo al segundo bloque. Mėly svečiai, pratesime mūsų rytinio susitikimo programą. E, virtualusis mokymasis e, universitetuose. Visų pirma, kalbės Granje Gren Conol iš e, univer Lesterio universiteto, Junktinės karalystės. Iškart po jos pasisakymo e, kalbės kiti e, programoje numatyti kalbėtojai ir klausimų atsakymų raundas įvyks po to, kai išklausysime visus numatytus kalbėtojus. Taip pat norėčiau kai ką pranešti kolegoms dirbantiems gudelėse. Ponios Konau e, pristatymo metu bus rodoma video medžiaga, kurios e, versti be abejo nereikia. Ir prašau, nebetelzama sutikiu žodį kalbėtojai. Labas rytas, man tikrai džiugu būti čia tokią saulėtą dieną Briuselyje. Per pusvalandį pristatysiu e, elektroninio ar internetinio mokymosi galimybės ir tų galimybių poveikį universitetiniam išsilavinimui. Pristatysiu visų pirma, kas čia yra pasikeitę per pastarusius 30 metų, kas yra įvykę. Paskui kalbėsiu apie technologinius aspektus, tendencijas ateičiai, išrinksiu, akcentuosiu svarbiausius. Ir Paskui pakalbėsiu daugiau apie vieną labiausiai naudojamų institucijos sistemų - mokymosi valdymo sistemą. Taip pat pristatysiu problemą, tam tikrą paradoksą. Nežiūrinti tai, kad egzistuoja daugybė uh, labai naudingų technologijų, jos nėra naudojamos, nes mokytojai, dėstytojai neturi įgūdžių, kad jas galėtų panaudoti. Taip pat pristatysiu mūsų pastarą dešimtmečio darbą, ką mes darome, kad paskatintume naujų metodų taikymą mokyme ir pristatysiu mūsų išplėtotus įrankius. Taip pat pateiksiu pavyzdžių, kaip galima panaudoti technologijas, kad paskatintume tam tikrus mokymosi metodus. Ir e, taip pat pasidalinsiu su jumis kai kuriamis mintimis, kurios galbūt jūs paskatins padiskutuoti. 2007-aisiais grupė žmonių nusprendėme apibriežti, ką reiškia elektroninis arba internetinis mokymasis. Mes manome, kad tai yra e, technologijų pritaikymas švietime. Galima pristatyti tai kitaip. E, mokymasis internete, technologijų, e, pato, technologijų pastiprintas mokymasis. Grįžtų į devintą. Į 90-metį, kuomet pradėjau dirbti šioje srityje, tuomet atsirado e, priemonių kurti daugelįpį turinį, daugelįpį kontekstą, e, kur galima panaudoti e, vid, garso ir vaizdo medžiagą. Žinoma, labai paplito internetas 10-mečio pradžioje. Ir atsirado įvairių e, naujų programų. Atsirado mobiliosios e, technologinės priemonės. Turiu draugą, kuris pripažįstama, kuris tapo mobilių, mobiliosios, kuris parašė savo doktoratą iš mobiliųjų technologinių priemonių. Taip pat atsirado e, lošimo internetu technologijos. Taip pat atviri, e, taip vadinami, švietimo ištekliai e, atsidarė atvirasis universitetas Junktinėje karalystėje, susikūrė atvirojo mokymosi sistema, taip pat atsirado socialinė žiniasklaida, Timo Railis sukūrė savo e, pagarsėjusi frazę 2004-aisiais, atsirado virtualusis pasaulis, elektroninės knygos ir kitos e, išmaniosios technologijos. Aš pati įsigijau planšetinį kompiuterį ir tikrai galiu pasakyti, kad tai pakeitė mm, mano įgūdžius, kaip e, ieškau informacijos. Ir mes taip pat pasiūlėme e, galimybę mokytis internetu ir labai daug kas tuo susidomėjo. Dabar kalbėsiu apie technologinės tendencijas. Kalbu apie naujos žiniasklaidos konsorciumo e, Horizon ataskaitas, kurios e, pasirodo kas keletą metų. Ir pastarosius keletą metų akcentuojama ypač elektroninės knygos, e, mobiliai telefonai. Noriu paklausti, kiek iš jūsų turite planšetinį kompiuterį ar kokį panašų kompiuterį stebėtina, kiek žmonių dabar jau jais naudojasi, ar ne? Personalizuotas mokymasis. E, jeigu kiekvienas pats galėtume susikurti skaitmeninę aplinką, mes pasirinktume konkrečius įrankius ir priemonės, kurie būtų uh, tinkami mm, jums. Kas mėgstate Facebooką? Kas nekenčiate Facebooko? Galėtume daug apie tai kalbėti. Turiu du vaikus. Vyresnysis ne, vyresnioji, vyresnėlė nekenčia Facebooko, mano, kad tai yra velnio išmislas ir mano, kad aš ten per daug praleidžiu laiko, o jaunesnioji visada man siunčia žinutės feisbuke. E, tinklinis, tinklinė kompiuterija. Kokią informaciją turėtume skelbti e, tame informacijos tinkle? Mokymasis visur. Manau, kad dabar e, praktiškai visą dieną esame prisijungę prie interneto ir esame pasiekiami internetu. Ir BYOD savoka atsinešk savo įrangą, atsinešk savo priemonę. Mes nebesiūlome infrastruktūros studentams. Ir tik tai svarbiausias klausimas ir ar salėje auditorija yra pakankamai e, jungiklių, kad visi galėtų prisijungti savo aparatus. Dar viena aktuali tema e, - mokymosi analizavimas. Ir tai reiškia, kad mūsų švietimo sistemos turi būti analizuojamos, kad išsiaiškintumėme, kaip studentai tarpusavyje saveikauja mokydamėsi. Kas nuo karto pasirodo informacija apie tai, kas mane kiekvieną kartą nustebina. Ir čia, pavyzdžiui, matote nuotrauką apie tai, kaip Google planuoja renkti paskaitas, parodysiu vaizdo medžiagą.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 sutiksitės manim, kad tai tikrai nuostabu. Bet aš nenorėčiau tų akinių dėvėti vairuodama. Manau, kad e, šių technologijų potencialas e, švietimui yra tikrai labai svarbus ir jau atsiranda to e, metodo prototipų. Dabar pereisiu prie bazinių dalykų. Daugelie švietimo įstaigų yra mokymo valdymo sistemos. Ir netrukus e, UNESCO organizacijai parengiau e, pranešimą, kuris bus patalpintas jų svetainėje, kur pristačiau informacinių technologijų sistemas, gali, kuriamis gali naudotis universitetai ir švietimo įstaigos. Ir kalbant apie mokymo valdymo sistemas, jų, jų siūlomos priemonės skiriasi, tačiau jas galima sugrupuoti iš šešias pagrindinės grupės. Priemonės kurti turinį, pavyzdžiui, e, lenta, kurioje galima parodyti tekstus, e, sugrupuoti juos į skyrius, į stalčiukus. Taip pat egzistuoja komunikavimo priemonės, e, renkti diskusijų forumus, taip pat yra prezentacijų priemonės. Kai kurios mokymo valdymo sistemos naudoja e, konfer... priemonės, kurios padeda susijęti e, video ir audio konferencijas. Taip pat elektroninės, galima naudoti elektroninės informacijos atsisiuntimo sistemas ir taip pat sekimo stebėsenos įrankiai Taigi tai yra pagrindinės mokymo ir mokymosi sistemos ir jos susiję su, kitom, su kitomis institucijomis. Per visą etapą, kuomet studentas e, paduoda paraišką, registruojasi ir iki pat universiteto baigimo. Tai yra pagrindiniai mokymo valdymo sistemų įrankiai. Norėčiau aptarti tris svarbiausius įrankius toje, tokioje sistemoje ir norėčiau pristatyti, kaip juos galima panaudoti, kad jie pagelbėtų mokymo ir mokymosi procese. Visų pirma, erdvė as, nesinchroninėms diskusijoms. Kadangi yra tam tikras atsilikimas laikė, uh, Tai tokias, tokius formus galime panduoti klausimams ir atsakymams, bei tai gali būti neformali socialinė erdvė. Aš, pavyzdžiui, pati e, dalyvavau e, internetiniuose ispanų kalbos kursuose. Aš pati visą gyvenimą, mano sritis yra moksliniai tyrimai, tačiau pasirinkusi tuos kursus aš daug geriau suvokiau, ką reiškia mokytis internetu. Ir mes turėjome tokį neformalų forumą, kuriam vadovavo mūsų dėstytojas. Buvo vienas studentas, kurio visi nemėgome. Mes visi buvome, na, daug menkiau pažengę nei jisai, bet šiaip tas formas tardė mums tikrai buvo naudinga. Taip pat uh, E, galime panaudoti tinklaraščius, kuriuose pasidalinti informaciją, kaip moko, mokomės. Tinklaraščiai. Žinau, kad nematote, kas parašyta žalias spalva nuspalvintoje schemoje, bet ten yra informacija apie tai, kas yra tinklaraščiai ir kaip juos galima panaudoti. EdgeUCOS e, internet, e, interneto svetainėje galite rasti daug informacijos apie tai, apie elektroninius portfelius ir panašius dalykus. E, studentai ir mokytojai. Nau, dėstytojai naudojasi tinklaraščiais ir vienoje pusėje vieni rašo, kiti, kitoje kiti. Toks tinklaraštis yra e, internete skelbiamos e, informacijos sankaupa. Galima įrašyti savo komentarus ir tai taip pat skatina dalintis pamastymais pavyzdžiui, kursuose, kurie skirti mokytojų rengimui galima pasidalinti informa informaciją apie tai, kaip e, teorinės žinias pritaikyti praktiškai tokiuose tinklarašiuose. Vikis. Dar, viena, dar vienas įrankis. Čia dešinėje pusėje taip pat matome schemą, kur pavaizduota, kaip, mo, kaip dėstytojai, studentai gali naudotis tokią technologiją, kaip galime savo indėlį e, įrašyti. Vėlgi, bendravimas yra nesinchroniškas, bet tai yra puikia erdvė grupiniai veiklai. Lyginant tas, tuos tri, tris įrankius, diskusijų formai yra gera galimybė diskusijoms. Tinklarašiuose galima dalinti savo asmeninėmis išvalgomis, o Vikis, Viki e, technologija yra labai gera bendradarbiavimui. Galima būtų daug kalbėti apie visas puikias egzistuojančias technologijas ir kaip jos skatina įvairius mokymosi metodus, apie tai kalbėsiu vėliau ir pateiksiu pavyzdžių e, ir kaip galima mokytis kalbų. Tačiau nežiūrint to, nežiūrint tų visų nuostabių e, technologijų, kurios atveria naujus kelius dėstytojams ir bendradarbiavimo galimybės, Yra daugybė nemokamų priemonių ir išteklių. Iš esmės, viskas, ką norime sužinoti, ko norime išmokti, yra internete. Informacija yra internete. Ir koksgi vaidmuo tenka oficialioms mokymo institucijoms pasaulyje, kur viskas yra nemokama. Nežiūrinti tai, tos galimybės nepanaudojamos. Mes dar tik tai esame lab, pačioje pradžioje. Ir iš tikrųjų yra nemažai pavyzdžių, kuomet e, pasklinda prastos pedagogikos metodai. Mes esame kalbėję su mokytojais, dėstytojais ir klausėme jų, kodėl jie ne, netaiko daugiau plačių tų technologijų. Jie teigia, kad jie neturi laiko ir kad jie neturi reikalingų skaitmeninės informacijos technologijos panaudojimo įgūdžių. Kalbėtoja klausė, ar mano kalbėjimo greitis geras? Per greitai? Ne? Jeigu pradėsiu per greitai kalbėti, sako kalbėtoja, mojokite man. Taigi tas atotrukis tarp, tarp to, kas įmanoma ir to, kas praktiškai pritaikoma ir buvo mano pastarųjų dešimties metų tyrimo tema. Mes pasiūlėme naują požiūrį, kaip e, pakeisti požiūrį į mokomą metodus, kaip paskatinti mokytojus e, rinktis kitokius būdus, o ne tik tai puslapinį dėstymą, kaip pasitelkti savo patirtį ir kaip pasirinkti konkretų, konkrečiam kursui pritaikymą modelį, kur, kur, kuris būtų naudingas ir kitiems. Mes kaip dėstytojai dažnai uh, sutelkėme dėmesį į dėstomo dalyko turinį, o nauji metodai skatina mokytoje labiau mąstyti apie tai, kokią veiklą, kokius užsiemimus galima pasiūlyti studentams. Pakeisiu, patiksiu keletą pavyzdžių tų e, metodų, kuriuos esame parengę. Rengiu tokio e, specialiai specialiai parengtų mokymo modulių antologiją. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių, keletą tokios uh, technologijos pavyzdžių. Turime kalbėti apie tris dalykus. Visų pirma, kaip parengti dėstymo metodą, kaip įsivaizduoti tą visą metodą ir kaip jį pristatyti, kaip su juo pasidalinti kitais. Rengdami tokį mokymo metodą turime atsižvelgti į keletą svarbių dalykų. Visų pirma, mokytojo dėstytojo patirtį, prioritetus, taip pat kokiais mokymo metodais jis pasitikė, taip pat studento tipą reikia vertinti, kokie studentai iš kur yra atėję, pavyzdžiui, kurs, kursas skirtas studentams iš Anglijos bus kitoks nei kursas skirtas studentams iš Singapūro. Uh, Ir taip pat reikia pasitelktis įvairius dėstymo metodus, skirtingus pedagogikos metodus ir įvertinti technologijų, pasirenkamų technologijų skiriamuosius bruožus. Reikia nepamiršti ir institucijos konteksto, ir išorės konteksto daugelį dalykų apsprendžia profesiona, profesionalų standartai. Pavyzdžiui, inžinieriai turi laikytis tam tikrų jų profesijai keliamų kriterijų. E, į visus šiuos aspektus reikia atsižvelgti, e, kuriant kursą, kurį, kuris bus dėstomas. Reikia įvertinti siūlomos disciplinos e, bruožus. Gal, pavyzdžiui, tai bus e, paskaitos e, siūlomos dieną, galbūt tos tame kurse jo dalyviai vieni kitus vertins. Reikia išsirinkti, reikia išsirinkti visus to rengiamo kurso bruožus, skiriamosius požymus. Nes žmonės labai skirtingai vertina tokius dalykus. Dar vienas dalykas tai kurso gairių planas. Tai ga, galime paruošti e, pristatymą kaip, kaip gairių rinkinį. Galima pateikti informaciją apie bibliotekas, apie mokymosi galimybės. Taip pat reikia pristatyti, koks turinys bus siūlomas, kokių įgūdžių patirties įgis studentai. Tiems Mm, žmonėms, kurie e, aplikuoja į kalbos mokymosi kursus pradžioje, reikia įvertinti studentų žinias. Taip pat e, yra skyrius skirtas apmąstymams ir demonstracijai, bei galiausiai dar vienas skyrius skirtas komunikavimui ir bendradarbiavimui. Čia yra veiklos pobūdis, veiklos profilis, kur išvardinate, ką, kokia veikla studentai užsims ir kiek laiko tai veiklai jie skirs. Skaitys laikraštį, žiūrės video medžiagą, klausysis įrašytos informacijos, taip pat apdaros e, suteiktą informaciją, duomenis, taip, taip pat e, bendra veikla, grindžiama bendravimu, produktyvi veikla, esė rašymas, praktiniai užsiemimai. Taip pat adapt, adaptuojamoji veikla. Galbūt surenksite, bus surenkti kažkokie užsiemimai, kur studentai turės užsimti konkrečią veiklą ir laikas skirtas vertinimui. Tekste reikia nurodyti, kiek maždaug numatote laiko, tame plane nu, turite suplanuoti, kiek laiko kiekvienai veiklai skirsite. Kai mokiausi ispanų kalbos, uh, E, medžiaga siūloma buvo puiki, tačiau e, mažai dėmesio buvo skiriama komunikavimui. Ir, kaip matote, galima vis, šią, visą šią informaciją reikia apibendrinti. Atlikome tokių parengtų modulių vertinimą. Neskaitysiu visko, bet pasakyt, sakyčiau, kad e, tie siūlomi nauji moduliai yra įdomesni, kūrybingesni, išlaisvinantis. Ir užbaigdama pateiksiu pavyzdžių, kaip galima skatinti kitokį požiūrį į mokymas ir į mokymą. Čia yra atviro universiteto e, siūlomų kursų pavyzdys. Studentai gali, pavyzdžiui, pasinuoti tą piešimo, piešti leidžiančią technologiją. E, čia mano ispanų kalbos kursai. Galima daryti e, pratimus, kur gaunate vertinimą. Taip pat galite dirbti draugę su kitais žmonėmis, kurie taip pat yra prisijungę prie interneto tuo metu. Mobilieji įrenginiai e, pakeitė viską, kaip, taip pat ir mūsų mokymosi būdus. Lesterio universitetas čia jeigu studijuo, norite tapti kriminologijos mokslų magistru, tai studijuoja ir žmonės, kur tose pasaulio dalise, kur e, interneto paplitimas nėra toks didelis ir to, tokiems studentams buvo išdalinti planšetiniai kompiuteriai mokymuisi. Čia matote archeologijos studentus, kurie taip pat naudoja planšetinius kompiuterius atlikdami kasinėjimus kolektyvinė. E, dar, vienas, dar viena technologinė e, galimybė. Kaip matote, pristatyta Collective Intelligence įvadinasi. Mokslininkai, ku, pavyzdžiui, naudojasi šią technologiją, kad e, pristatytų sukauptus duomenis paprastai ir prieinamai mokymasis, ir, mokymasis per žaidimus, Čia matote genetikos laboratoriją, kurią sukūrė Lesterio universitetas. Po tą laboratoriją galima vaikščioti. Tai yra virtuali internetinė laboratorija, po ją galima vaikščioti ir susipažinti su įvairia įranga. Google pasiūlyta technologija. Jeigu pasinersite į Google, kiekvieną jūsų skaitomą e, puslapį, jeigu pažymėsite kažkokį tai žodį, jis, programa jums išversta e, žodį į kitas kalbas. Kaip matote, čia aš pasirenku, kai kurie žodžiai yra išversti į ispanų kalbą. Jeigu pas, pažymėsite žodį Google e, programoje, tai jis, tai ta žodis jums bus išverstas į kitą kalbą. Daugybė žmonių, kurie negali sauliaisti eiti į universitetą, naudojasi tokiamis galimybėmis. Būtent UNESCO ir skatina šių atvirų švietimo išteklių naudojimą ir pritaikymą, yra jau daug galimybių visame pasaulyje. Tačiau įvertinę šias galimybės pastebėjome, kad mokytojai, dėstytojai ir studentai ne, dar nelabai plačiai jas naudoja. Todėl mes norėjome surinkti informaciją, kaip žmonės, ką žmonės naudoja. Ir čia sukūrėme gai, gairias skirtas potencialiems naudotojams, kad išsiaiškintumėt, e, kas jums tiktų, ką jūs galėtumėte pasiūlyti studentams, kas tiktų studentams. Tes, vykdomas testinis projektas, kuris vadinasi Power Up Mes rengėme 11 ataskaitų apie 11 e, šalių ir ta informacija yra Google. Toliau. Per pastarosius keletą metų atsirado daug atvirų e, kursų, kurie yra siūlomi internete. Va, galiu pasakyti, kad jau apie 200 žmonių yra užsirašę į tuos kursus. Ir noriu pasakyti, kad švietimas e, tampa labai nevienalypis. Atsiranda naujų galimybių, naujų modelių. Pavyzdžiui, atsiranda universitetai, kurie, kuriuose vieni moko kitus, tokie pat žmonės bendraminčiai moko vieni kitus, taip pat tarptautiniai konsorciumai. E, studentai gali kreiptis į tokius universitetus ir, pavyzdžiui, baigti universitetą esantį Pietų Afrikoje arba Kanadoje. Apibendrindama noriu pasakyti, kad reikia <clears throat> pabandyti sutelkti dėmesį į keturis dalykus. Švietimo išsiskirstimas į keturias svarbiausias dalis. Taip pat, ar, ar mes norime palaikyti tokį neformalų mokymasi, koks vaidmuo tenka uh, institucijoms, instituciniai sistemai, taip pat e, tinklinė kompiuterija, koks jos vaidmuo. Jeigu jūs sudomino mano pasakojimas, noriu pasakyti, kad e, mes siūlome magistro studijas, kurios bus prieinamos nuo kitų metų E, nuo kitų metų pradžios. O čia matote leidinio viršelį, kur viskas detaliau pristatyta, ką aš papasakojau. Ačiū už tai, kad manęs klausėtės. Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a. Labai ačiū. O dabar e, bandysime pereiti prie antrosios dalies. E, pirmininkaus toliau diskusijai e, ponė Barbara Moser-Mercer. Tačiau dar prieš tai padarydamas norėčiau pasakyti, kad yra dalyvių prašysių pateikti e, šių, šio renginio e, pranešimus per internetą. Ir klausia, ar tai būtų įmanoma padaryti. Mes kai kuriuos tekstus esame gavę Ir dabar aš noriu paklausti pranešėjų, ar kas nors iš jūsų prieštarautų tam, kad ta medžiaga e, būtų skelbiama internete, būtų saugoma internete. Jūs turite galimybę atsisakyti. Jeigu jūs atvirai išreikšite prieštaravimą, tai mes jūsų pranešimų internete neskelbsime. Ačiū ir dabar perdodu žodį Barbarai. Good morning, and I know it's been... Labas rytas. Žinau, kad jau ilgai šiandien posėdžiaujame. Tačiau ritmetinę posėdžio dalį prieš tikrai išvadų suvedinėjimą norėtume baigti, pateikdami šiek tiek pavyzdžių, kaip technologijos gali būti panaudotos mokymuisi pagerinti, palengvinti. Jūs visi puikiai žinote, kiek daug yra priemonių e, padedančių mokyti šiomis dienomis. Tačiau e, galiausiai kiekvienas iš mūsų pradedam klausti, kaip aš pats galiu tas technologijas panaudoti, kaip aš jas galiu įtraukti į savo mokymo planus, e, kokios naudos galima išgauti iš tų priemonių. Kai manęs paprašė, kad aš pamoderuočiau šią diskusijos dalį, uh, E, aš sutikau ir paskui buvo paprašyta, kad aš pateikčiau pavyzdžių, kaip technologijas būtų galima panaudoti. Kartais e, tokiomis gana ekstremaliomis e, aplinkybėmis humanitarinės pagalbos teikimo atvejais. Todėl, jeigu jūs nieko prieš, aš galėčiau jau pradėti, bet jau ekrane yra parengta medžiaga kitam pranešimui Katerinai dar Liepūrą. Ji kalbės apie virtualiasias pamokas. Aš atsiprašau, kad aš bandžiau jūs aplenkti, sako kalbėtoja. Bodį. Labas rytas visiems. Aš kalbėsiu graikų kalba, todėl jeigu jūs nieko prieš, jeigu jūs nenorit matyti pasaulio graikiškomis spalvomis, tai užsidėkite ausinės. κύριοι και κυρίες καθηγητές. Rektoriai, profesoriai, mėly draugai, šiandien aš Jums pristatysiu elektroninio mokymosi projektus ir programas, e, kurias mes taikome savo katedroje. Mes e, turime dvi programas - virtualiosios pamokos ir kalbų repozitoriumas – Kalbu repozitoriumą tik e, labai bendrai pristatysiu, nes jau vakar komisijos narė apie tai kalbėjo. Mes e, sutarėme, kad e, vertėjų mokyme ši medžiaga gali būti labai naudinga ir studentui, ir dėstytojui. 2007 metais Europos komisijos vertimų direktorate buvo pradėtas renkti kalbų repozitoriumas. Aš žiūriuosi, kad vėliau prisijungė ir Europos parlamentas. Taip pat labai aktyviai dalyvavo kolegos vertėjai, kurie savo ruoštų vertino kalbų sudėtingumą, tarsi sukategorizavo kalbas kalbų repozitoriume. Labai daug yra kalbama apie virtualiasias pamokas virtualią realybę bendrai. O aš atėjau čia, kad parodyčiau, jog visa tai yra labai apčiuopiama ir realu. Šioje skaidrėje matote virtualią pamoką. Ir dabar aš tarsi kreipiuosi į Europos parlamento komisijos ir teisingumo teismo vertėjus. Čia jie e, yra e, apklausiami tarsi Ženevoje, Prahoje, Briuselėje ir mes bandome įvertinti, kaip praktiškai atrodo e, pamoka. Lisabonoje vienas vertėjas skaito kalbą, kuri yra klausoma ir vertinama Ženevoje ir Prahoje. Štai čia mokytoja skaito pamoką, o čia studentė yra pasirengusi ją išversti. Virtualiosios pamokos būna dviejų rūšių. E, daugia vietės e, virtualiosios pamokos ir e, kitokios. Daugia šalės virtualiosios pamokos e, yra naudingos ir nuosekliajam ir sinchroniškam vertimui. Nuseklusis yra e, organizuojamas per videokonferencijas, sinchroninis e, per tiesioginį transliavimą internete. Kažkas iš kolegų yra sakęs, tarsi tai primena Eurovizijos dainų konkursą. Tarsi e, žiūri sėdinti kitoje valstybėje perdoda savo vertinimą per e, videokonferenciją. Bet iš tiesų e, tai nėra visai tas pats, nors iš paviršiaus gal ir atrodo labai panašu. Štai čia matote, kaip e, buvo inauguruotos virtualiusios pamokos. Mūsų politinė valdžia, Europos parlamento vicepirmininkas, daugia kalbiškumo komisijos narys ir kiti aukšti pareigūnai dalyvavo. daugia šalėse pamokose e, dalyvauja visa eilė universitetų - Ženevoje, Lisabonoje, Prahoje, Paryžiuje. Paryžiaus Ezit universitetas dalyvauja, Turkijos Bogazičiai universitetas taip pat dalyvauja, bei Ljubljanos universitetas naujokai šios sistemos yra Rumunijos Kliūč ir Vengrijos Budapešto universitetas. Norėčiau dabar pasinaudoti progą ir pasveikinti šiuos du universitetus, kurie prisijungė prie virtualaus mokymo sistemos. Taigi, daugia šaliai virtualieji kursai reikalauja labai griežtos drausmės. Mes palaikome ryšį ir dirbame iš karto su trim, pavyzdžiui, skirtingais universitetais, trijose skirtingose valstybėse, su trim skirtingom kalbų kombinacijom. Taigi visiems reikia nepaprastai atidžiai klausytis ir labai griežtai laikytis programos reikalavimų. E, štai čia matome e, rašytinę medžiagą ir mes e, turime sekti nurodymus nepaprastai atidžiai. E, šioje skaidrėje pažvelgti nuo antro punkto iki šešto ir pamatysite, kad e, kalbėjimo laikas yra ribotas minutėmis. Vertėjai yra paskirti vertinti atskiroms kalboms, pavyzdžiui, čekų kalba ir anglų kalbai. Jeigu jums reikia kokios informacijos, jūs galite visuomet nueiti į mūsų Ženevos universiteto interneto svetainę. Ten saugome visų virtualių pamokų medžiagą, yra sukauptas archyvas. Šis daugia šalis mokymas yra labai svarbus, nes e, taip visi gali tarsi praktiškai dalyvauti tame mokyme. Be to mes suprantame, kad be tiesioginių dalyvių per tiesioginį transliavimą internetu mus seka dar daugybė kitų vartotojų, kurių mes net negalime žinoti. Vėlgi aš esu Ženevos universiteto interneto svetainėje. Matote, ekrane yra e, keturi skirtingi langeliai, keturios nuotraukos - Lisabona, Praha, Ženeva. Štai čia mano uh, buvusi kolegė sėdi ir aš uh, kol, buvęs kolega sėdi ir aš pati. Ir dabar pereinu prie dvišalių virtualiųjų pamokų. Jos yra kur kas lengviau organizuojamos. E, yra lengviau stebėti e, studentus, kai tik du stebėjimo taškai yra. Be to e, laiko ribojimas nėra toks griežtas kaip daugia šalių pamokų atveju. Dvišalių pamokų sistemoje dalyvauja Madrido Komijas universitetas, Peterburgo Herceno universitetas, Astrahanis universitetas, Bolonijos universitetas. Yra bandę ir kiti universitetai dalyvauti dvišalėse virtualiuose pamokose. Ir kaip tik dabar mes galvojame, kaip išplėsti šią sistemą ir galvojame, kokia galėtų būti optimali apimtis šios sistemos. Daugelį universitetų jau yra netgi supirkta įranga, padarytos reikalingos investicijos. Pavyzdžiui, Lenkijoje taip yra. Kitais metais e, Lenkija jau bus pasirengusi e, techninių požiūrių dalyvauti e, virtualiosiuose dvišalėse pamokose. Taip pat kalbame apie pamokas organizuojamas per Skype E, tose, e, tose mokymuose dalyvauja Sofijos, Stoholmo ir Talino universitetas. Talinui mes ypač turėtume padėkoti už tokių pamokų atsiradimą. Jos e, pakeitė videokonferencijas. Nėra taip, kad Skype'u mes paskambinam ir pasakom, rytoj mes galėtumėm dalyvauti pamokoje, gal galim rytoj suorganizuoti pamoką. Ne, viskas vyksta iš anksto, viskas yra rengiama, mes galvojame apie kokybę ir efektyvumą. Be to mes, žinoma, turime užsitikrinti, kad abiejose pusėse būtų pakankamai vertėjų. Dar vienas e, virtualaus mokymo pavyzdys - videokonferencijos. Labai gerai jis veikia, jeigu yra nupirkta videokonferencijų medžiaga. Taip mes galime užtikrinti labai aukštą ir garso ir vaizdo kokybę, bet to e, jaučiamasi arčiau prie realybės e, kontaktas yra tarsi tiesioge, tiesiogiškesnis. Aš manau, kad labai daug kas galėtų tą temą pasisakyti. Labai dažnai manęs universitetai klausia, kiek visa tai kainuoja ir tai būna turbūt esminis klausimas. 10-15 tūkstančių eurų. Nors, aišku, priklauso nuo to, apie kokią valstybę kalbame. Labai daug kas priklauso nuo vietos rinkos kainų. Bet galiu pasakyti, kad e, verta investuoti šias lėšas, nes e, mes norime, kad ta technika būtų iš tiesų optimaliai naudojama ir tos virtualios, virtualios pamokos būtų pasitelkiamos. Taigi, kokia būtų reali nauda ES institucijoms ir studentams? Pirmiausia, sustiprėja santykiai tarp universitetų ir ES institucijų. Antras dalykas, labai gerai galima pasikeisti nuomonėmis tarp dėstytojų ir virtualių vertintojų. Ir be bejonės e, studentams patinka, kad juos vertina kolegos dirbantys ES institucijoms. Aš e, Kalbėjausi neseniai su kolegomis iš Anglijos, jie sakė, kad turi techninių e, problemų. Bet per 15 minučių paprastai, e, jeigu iškyla kokių techninių problemų, jas galima sureguliuoti. Ir paprastai e, tokios pratybos puikiai e, vyksta. E, ši e, technika e, leidžia taip pat. E, platinti informaciją apie standartus taikomus Bruselėje. Ir tą informaciją gali sužinoti e, sistemoje dalyvaujantis universitetai. Žinoma, jeigu pagalvotumėt, kiek kainuotų žmonių sukvietimas į Bruselį ir realus parodymas, kaip viskas funkcionuoja, tai suprasmėt, kad virtualios pamokos yra kur kas geriau. E, žinia, universitetai didžiuojasi turėdami tokias galimybės. Dabargi, kas būtų, jeigu aš galėčiau realizuoti savo svajonę? Aš norėčiau, kad e, jūs padėtumėt mums e, atremti iškylančius iššūkius ir mes galėtume užmėgsti geresnius virtualius santykius, įvairius e, ryšius virtualiame pasaulyje. Vienas iš mūsų, viena iš mūsų svajonių būtų sujungti E, kokį nors, pavyzdžiui, Europos universitetą ir e, kokį e, visiškai kitokį, kito, kitoje pasaulio dalyje esantį univertą, pavyzdžiui, Ezit sujungtų su Astrachanė ir Forly. Aš jau baiginėjau, tiesą sakant, kalbėti šią temą, nes mes apie tai dar kalbėsime. Manau, kad bendrai virtualios pamokos yra labai geras pasiūlymas ir mes galime tik pagalvoti apie skirtingus įgyvendinimo būdus, skirtingus jų e, formas. Aš žinau, kad yra pakankamai e, galimybių pagerinti technologijas, ypač e, kai kalbame apie sinchroninį vertimą. Tai e, kol kas dar sukelia nemažai problemų neretai dėl techninių priežasčių e, vertimas vėluoja ir e, per atliekamus e, bandymus visuomet iškyla šiokių tokių sunkumų, nes manome, kad sinchroninio vertimo pratybos virtualiai dar stringa. Bet e, aš tikiuosi, kad ir čia bus pasiekta pažangos. Noriu padėkoti e, parlamento generaliniam direktoriui, noriu padėkoti ITEK generaliniam direktoratui, kuris mums labai jau daug metų padeda. Mes labai didelę dalimi e, priklausome nuo jų pagalbos organizuodami savo veiklą. Labai ačiū uždėmesi. Indeed, Katarina, this... Katarina, labai ačiū už tokį išsamų darbų pristatymą, apie jūsų pamokas, videokonferencijas, kurios yra e, su daugeliu centrų, e, multipointed, angliškai tai yra terminas vartojamas apibūdinti šioms klasėms. Ir Dabar suteiksiu žodį kitai kolegiai, Susan Altenberg, kuri pristatys e, tą patį dalyką iš kitos perspektyvos. Dar porą papildymų. Žinau, kad Barbara mums papasakos e, apie labai įdomius dalykus, bet dar tik tai pratesiu Katerinos mintis ir e, pridėsiu keletą dalykų. Man atrodo, svarbu yra suvokti tai, kad mes norime e, praplėsti elektroninio mokymo galimybės. Tai labai svarbu mūsų generaliniai direktoriai. E, turime e, specialų postą pareigūną, kuris atsakingas už elektroninį mokymą, vyksta virtualios pamokos. Taip pat norime sugalvoti, kaip būtų galima padėti studentams e, nuotoliniu būdu, ypač tiems, kurie atitinka mūsų poreikių profilį, kurie, pavyzdžiui, moka tas kalbas, kur mums reikia ir panašiai. E, kalbu apie e, pagalbą patarimus verčiant sinchroniniu būdu ir nesinchroniniu būdu. Aišku, mes e, suvokėme, kad subsidiarumas mokymo srityje išlieka labai aktualus, nes valstybės narės atsakingos už švietimą, bet mes norime, kad e, plėstusi bendradarbiavimas tarp universitetų ir darbuotojų privačiame sektorėje tai egzistuoja, bet mūsų institucijoms dar nėra tai labai būdinga. Taigi e, plėtojantis naujoms technologijoms, elektroninio mokymo galimybėms, mes norime panaikinti spragą tarp e, mokymosi studijų ir darbo. Katarina kalbėjo apie tam tikras techninės kliūtis ar problemas. Aišku, nėra e, ta sistema labai pigi, veikia institucinė programa. Ir mes e, siekėme, kad universitetai gautų papildomą finansavimą uh, tam ir tai yra vienas iš svarbiausių tinkamumo kriterijų. Mes mm, norime, kad prieš prasidant mokymui universitete technologijos būtų panaudotos ir kitur, akreditavimo testuose pavyzdžiui. Kalbame taip pat apie kandidatų testavimą pasinaudojant kompiuterinės sistemas. Jau yra surenkti testai, ne akreditavimo, bet kitokie. Žmonės, pavyzdžiui, kurie nori e, studijuoti kalbą, išvykti į tos kalbos šalį, laikė egzaminą arba testą, būtent pastelkiant kompiuterinės technologijas. E, mes galvojame ne tik tai apie e, lėšų taupimą, galvojame ir apie aplinką, apie tai, kad mes turime tausoti gamtą, mažinti CO2 emisijas ir norime, kad mūsų e, pamokos elektroninės, e, internetinės būtų taip pat palankios ir aplinkosaugos e, kontekste. Ir studentai taip pat galėtų pasitelkti naujasias technologijas nuo pat pradžių norėčiau prisiminti, ką pasakė Billy Wood. Svarbiausias dalykas ne technologijos, bet kaip ir tai jas pasitelkia ir jomis naudojasi. Ačiū. Labai ačiū, Suzana, už papildomus pastebėjimus, kurie papildė Katerinos mintis ir jūsų mintis apie ateitį. Aš pakalbėjau vokiškai, kad ir ruožiau jau moku tą kalbą. Jūs girdėjote, matėte du pasisakymus šį rytą. Tai buvo tarsi kelionė į kitą pasaulį. Profesorius Vaivė mus tarsi ten e, nuvedė iš e, ryto. Ir dabar aš taip pat noriu jūs E, pakviesti į kelionę tokią e, neįprasta. Aš pati išėjau iš akvariumo, bet ne visam laikui. Aš keliauju į kitas pasaulio dalis, kur e, naudojamasi vertėjų žodžių paslaugomis, kur vertimo kokybė nebūtinai yra labai gera, bet e, kokybė yra nepaprastai svarbi daugelio žmonių išgyvenimų, jų likimams. Norėčiau E, padaryti sąsąją su tuo, ką girdėjote šiandien, e, kiek kitaip e, pasinaudoti technologijomis, kad žmonės galėtų komunikuoti ypatingomis sąlygomis. Tai yra labai svarbus, buvo minimas terminas triaž, tai yra labai sudėtinga savoka, ir technologija yra, technologijos yra labai svarbios šiame kontekste. Nes e, kartais vertėjai tikrai nesugebėtų reaguoti tokiu greičiu, ypač chaotiškose situacijose. Aš taip pat norėčiau e, susijęti savo pasakojimą e, su tuo, ką sakė Aleksis šiandien e, ryte. E, technologijų pasinaudojimas e, įgūdžiams įgyti. Vertė, vertėjai žodžių įgyja įgūdžius ir matėme, kaip e, kinta smegenų veikla, ugdant tuos įgūdžius. Viskas, ką mes sužinome apie įgūdžius, turi būti siema ir su sprendimų prieimimu. Mes kaip uh, dėstytojai, mokytojai turime nuspręsti, kokias priemonės panaudosime. E, kolegė Kanuli kalbėjo apie įvairias egzistuojančias priemonės, daug jų galima pasitelkti e, tose, toje aplinkoje, kur yra daugybė technologinių priemonių, kur gali rinktis iš daugelio šaltinių, daugelio dalykų, kur gali prisijungti prie interneto uh, E, kada tik nori, e, kur e, yra puikus telefoninis ryšys, bet ne, vis, ne viskas vyksta tokioje aplinkoje. Ir šiandieną aš norėčiau Jums papasakoti, kaip galima pastelgti naujas technologijas ypatingomis sąlygomis ir labai išlošti iš to. Ne dabar uh, Nekalbėsiu labai daug apie projektą, kurį esame parengę Ženevos universiteto vertimo žodžių katedroje, bet pakalbėsiu daugiau apie virtualiaus mokymosi aspektą. Net turėjau galimybės e, apie tai mm, pakalbėti su e, profesorė Konoli, bet aš nuolatos e, naudoju terminą virtualus mokymas. Gal, jeigu turėsime laiko ir jeigu bus kaus pertrauka, galėsime apie tai su ją pakalbėti. Taigi, jeigu galvosime apie tai, kaip švietimo srityje taikomos technologijos, norėčiau pagalvoti, pakalbėti apie pedagoginį aspektą ir technologijas, nes aš esu pati iš akademinės aplinkos ir mes e, pradėjome gyvendinti e, naują projektą ir per nedidelį laikotarpį sugebėjom labai daug padaryti. Kaip mes tai užtikriname? Aš pradžioje noriu pasakyti, kad jeigu nėra vertimo ir žodžių pakankamai, tai mes negalime užtikrinti humanitarnę pagalbą. Tai yra gyvybiškai svarbus ryšys. Ir mes e, norime e, prisidėti prie situacijos gerinimo. E, humanitarinėse situacijose daug nevyriausybinio organizacijų, kitų organizacijų turi koordinuoti savo veiksmus, o koordinavimas yra labai brangus. Jis kainuoja žmonių gyvybės, nes kuo ilgiau trunka priimti sprendimus, tai tuo daugiau gyvybių bus prarasta. Uh, Kalbos barjerai yra vienas, viena iš didžiausių problemų, kuris pasireiškia prastai komunikuojant. Jeigu nega, neturi vertėjų šalia, tai negali koordinuoti ir, kaip sakiau, e, kalbos nemokėjimas, neturėjimas reiškia gyvybių praradimą. E, koordinavimas yra nepaprastai svarbus, reaguojant veiksmingai ir greitai nelaimių atveju, ar tai būtų gaivalinės nelaimės, ar ginkluoti konfliktai, ar panašiai. Taigi, plėtodami savo projektą katedroje, mes pasižiūrėjome į šią situaciją iš trijų perspektyvų. Pirmiausia, mes norėjome išsiaiškinti, kas vyksta vietoje ir vertėjai e, žodžiu neskyrė tam e, labai daug laiko. Antras dalykas, mes galvome, kaip uh, E, pasiekti e, žmonės, kurie yra toliau, jie negali atvykti į Ženevą, į Briuselį ar į kitą miestą, negalime juos pasikvietę apmokyti. Taigi mes e, turime arba fiziškai keliauti į tam tikras vietas, arba suteikti elektroninio mokymo galimybę. Taip pat mes pamatėme, kad vertėjai, kurie dirba, pavyzdžiui, Uzbekistane ar Sudane, arba e, Kongo demokratinėje respublikoje, e, turi bendrų poreikių. Jie, tie poreikiai nėra labai skirtingi tai galbūt mes galime juos suburti ir leisti tarpusavėje pasikalbėti. Galbūt mes galime sukurti virtualias profesinės bendruomenės. Jums gal kyla klausimas, kodėl aš kalbu e, apie profesionalus, kalbėdama apie e, vertai žodžių, kurie neturi specialaus išsilavinimo. Jeigu e, turėsiu laiko, tai aš pakalbėsiu apie šį labai jautrų klausimą vėliau. Kitaip tariant, mes parengėme projektą ir nustatėme, kokie yra vertėjų dirbančių konflikto zonose poreikiai. Mes išanalizavome poreikius vietoje. Taip pat e, parengėme e, mokymo e, modulius. Taip pat teikiame virtualų mokymą ir mišrų mokymą nes turime e, patirties, ypač dirbdami su e, tarptautiniu e, raudonoju kryžiumi, bet kol kas sus... ir aš per pastarosius metus labai daug važinėjau, suteikdama galimybę mokytis vietoje ir taip pat tęsėme mokymą elektroniniu būdu internetu. Taip pat mes su vietos universitetais užmesgame partnerystės, įvertiname kursus, E, kaip žinia, e, dažnai e, universitetai veikiantys tose šalise toliau pasižymi vystimosi poreikiais. Jie neturi pakankamai pajėgumų. Ir um, mūsų universitetas dirba su Nairobio universitetu, pradėjome bendradarbiauti su Kartumo universitetu, mes norime, kad jie sparčiau judėtų į priekį šioje srityje. E, kai išeini iš akvariumo, viskas atrodo šiek tiek kitaip. Jūs tikriausiai matėte kai kuriuos iš tų sutrumpinimų spaudoje. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip viskas vyksta per kursus. Kaip sakiau, pradedame nuo poreikio analizės jau nukeliavau į mokymo aplinkos esmę. Taigi, pradedame nuo poreikių analizės. Jau mm, trejus metus dirbame gana intensyviai šioje srityje. Taigi, matome, kad dvi kategorijos yra vietoje dirbančių vertėjų poreikių. Pirmiausia, reikia plėtoti nuoseklaus vertimo įgūdžius, o antras dalykas, antra kategorija yra etika. Koks mano vaidmuo, kas aš esu, ko žmonėms reikia iš manęs ir ką aš turėčiau daryti, ko neturėčiau daryti. Tai yra du moduliai, kuriuos esame išplėtoję. Pirmasis modulis matote kaip sakiau, susijęs su profesinė etika. Matote kurso aprašymą. Konkrečiai yra pavaizduotas e, turinys, kurį norime pristatyti, perteikti ir paskui kiekvienas modulis yra padalintas į e, skirtingą mokymosi veiklą. Šiuo atveju etikos modulyje aiškiai mes išreiškėme, kokie yra mūsų tikslai, kokį turinį apimsime, kokie yra e, darbo tvarkė, planas. planas ir taip pat kaip e, gebėjimus vertinsime ir kas yra mokytojai. Aš dabar jūs e, nuvedžiau į kartumą, į Sudano e, rytus, ten buvau prieš porą savaičių, šiek tiek ir dešimt dienų dirbau su vertėjais kartume ir įvairiose pabėgėlių stovyklose ties uh, sieną su Sudanu pačiuose rytuose e, Darfūras dėl saugumo priežasčių nebuvo vieta, kurioje galėjome lankytis tos teritorijos, kuriuose buvau, yra šiek tiek mažiau pavojingos ir mes gavome leidimą vykti. Kai mes nuvykome ir viskas buvo parengta, mums buvo pasakyta, kad Sudano vyriausybė įvedė naują taisyklę kuri reikalauja leidimo keliauti į rytus ir rytus tai buvo daugiau negu kad gauti vizą, o vizą gauti taip pat užtruko nemažai laiko. Taigi mes e, praleidome veltui dvi dienas viešbutyje ir tai dar sutapo tas laikas su visomis e, demonstracijomis po to, kai buvo paskelbtos e, karikatūros. Taigi mes tarsi buvome namų arešto sąlygomis viešbutį ir laukėme, kol bus išduotas e, leidimas keliauti, e, stebuklingų būdų jisai mus pasiekė ir visi labai nustebo, nes mes esame universiteto atstovai, o švietimas tebėra viena iš tų sričių, kuri um, vis tik tai laikoma gana neutralia, bet neturėtume pamiršti, kokią gali turėti įtaką universitetai ir švietimo įstaigos šiomis aplinkybėmis. Uh, Kaip sakiau, mes e, imamės vis įvairiaus mokymo veiklos, analizuojame, koks taikomas vertimo scenarius. Jeigu neturime daug laiko mokyti žmonėms, tai tada reikia labai, e, ko, labai koncentruotai žiūrėti į viską, ką darai, nes neturi laiko kontekstą pritaikyti. Mes e, tam tikrų pratimų metu taikome tam tikrus tikslus. E, pavyzdžiui, jeigu dirbame su pabėgėlių reikalų komisaru, galime e, mokyti, kaip e, vertėjauti, nustatant pabėgėlio statusą. Jeigu kitur, tada mm, žiūrime, kaip mokome, kaip versti, vertėjauti, norint įsiaiškinti, ar nebuvo žmogaus teisų pažeidimo. Svarbiausias tikslas e, - užtikrinti, kad vietoje dirbantis vertėjas gautų tam tikrą mokymą ir kad tas mokymas būtų jam ar jai proti, e, prasmingas. Taigi, žiūrime į kontekstą. E, pateiksiu jums daugiau pavyzdžių, apie šį daugiau nebepasakosiu. Pakalbėsiu, kaip mes bendraujame su šiais žmonėmis. Kunola sakė, e, telefonai yra paplitę visur, Afrikoje e, jau irgi telefoną galima matyti visur. Net ir tose vietose Sudane nebūtinai e, gali naudotis internetu, Kenijoje šiek tiek kitaip ir reikia mokant atsižvelgti į šiuos aspektus. Taigi smulkmenos yra labai svarbios. Taip pat reikia suprasti, kad uh, E, vertėjai tarp Raudoname kryžyje yra darbuotojai, o e, pabėgėlių reikalų komisaro e, institucijoje sistemoje dirbantis vertėjai dažnai gali būti net ir pabėgėliai. Taigi tie žmonės nebūtinai mokymo aplinkoje gali atskleisti savo pavardės. Jie yra anonimai, bet vis tiek e, turi juos mokyti, negali rodyti jų nuotraukų, jų vaizdų. Yra labai daug e, elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Kiekvienai iš veiklos sričių numatyta galimybė formuose keistis mintimis, patirtimi Matote e, čia kaip keičiamas mintimis. E, tada mokytojas Ženevoje e, įsijungia, pateikia atsakymą ir žiūrėdamas rezultatus tam tikros veiklos pateikia įvertinimą. Mokytojai turi vardus, o, kaip matote, dalyviai yra anonimai. Mes taip pat pradėjome e, tam tikrų bendruomenių e, formavimą, kad jos galėtų praktikuotis, pavyzdžiui, kad galėtų bendrauti tarpusavį, atsiprašau, e, ypač Kakumos pabėgėlių stovykloje, pavyzdžiui, jeigu kažkas yra Kakumos pabėgėlių stovykloje, galės matyti, kas vyksta e, kartume. Ir tai daroma e, pabėgėlių reikalų komisaro e, agentūros kontekste. Šis konkretus veiksmas. Ženevoje yra labai daug galimybių sukurti mokymo aplinką. Ši mokymo aplinka yra tarsi stuburas, tik taip suteikiantis bazinius dalykus. Mes e, vykstame į vietą su e, disku, kuriame yra viskas surašyta, kad nereikėtų spausdinti. Taip pat mes e, siekime užtikrinti mobilaus interneto galimybę E, ir tokiu būdu palaikome e, ryšį, nes kai kurie žmonės, vertėjai neturi galimybės naudotis internetu, jie nėra etatiniai darbuotojai. Ir tie žmonės labai dažnai yra labai atsidavę, jie kasdien naudojasi bendrai vienu kompiuteriu ir visuomet, beveik visuomet laiku atlieka visas užduotis. E, Iššūkiai neturi būti kliūtimis, bet reikia žiūrėti į konkrečią situaciją, jo specifiką ir pabandyti užtikrinti, kad pedagoginis požiūris nenukentėtų nuo to konteksto, kuriame vyksta mokymas mes bandome suformuoti įgūdžius ir net per porą dienų mums pavyksta kai ko pavykti, pasiekti, pavyzdžiui, e, mokant nuseklaus vertimo. Gal Klaudija norės e, pamatyti vieną iš tų nuotraukų, kurias aš parsivežiau. Štai matote, mes e, mokome dalyvius, jie savo mobiliaisiais telefonais naudojasi kaip kamera, jie nusifotografuoja nuoseklaus vertimo techniką, paskui patys atlieka užduotis ir gauna iš mūsų e, vertinimą. Matote, viename e, paveikslėje buvo dar labai daug žodžių, o čia matote e, pavyzdį dviejų su pusė minučių trukmės kalbos Prieš porą savaičių kartume viena iš dalyvių e, užfiksavo tai, ji kalba arabiškai, yra iš Somalio ir matote rašoma iš kairės į dešinę. Tai yra pabėgėlio istorija, kaip apie tai, kaip vieną ankstų rytą žmonės buvo užpulti, kaip žmonės bėgo išsigandę, šaukė ir matote e, vaizdus E, aš dabar Ženeva ir savo studentams rodo šios paveikslėlius, kurie rodo, kad galbūt kultūriniai skirtumai egzistuoja, bet e, nuseklaus e, vertimo užsirašymo metodika yra kažkas visiems bendra. Ir ši studentė tikrai puikiai viską išvietė. Taip pat mes naudojame kitus organizacinius išteklius, šiuo atveju Don Bosko fondo technologijų centras Žinome, kad vertėjai gali ten e, vykti ir naudotis e, įrangą. Norėjau šią nuotrauką parodyti, nes e, šiandien rytą buvo kalbama apie emocijas. Daugiau nieko nesakysiu viskas ir taip aišku, bet noriu pasakyti, kad mes galime dirbti tiek vietoje, tiek teikdami E, konsultacijas internetu, matėte, kur gyvena vertėjai. Ir mes tikrai radome tam tikrą būdą veikti, gairias apsibrėžėme ateičiai, esame labai optimistiškai nusiteikę ir manome, kad e, tos technologijos, kurias naudojame, tikrai gali padaryti didelį skirtumą. Dabar e, turime apie šimtą studentų, kurie mokosi internetu. Labai daug kas norėtų gauti pažymėjimą, sertifikatą humanitarinės srities vertimo žodžių srityje. Mes e, tikimės, kad e, baigsime programą ir tikimės, kad e, mes pagerinsime tų vertėjų, kurie dirba profesinius standartus. Ačiū. think the uh, moderator's prerogative, I'm um, still... Manau, kad aš, mikrofonas dar mano jungtas. Ar dar turime laiko klausimams? Jei turime, tuomet e, prašau, užduokite trumpus klausimus. Yes. Harry, please. Harry, prašau. Harry Dai Shai. Harry Shai. Šanhajaus tarptautinių studijų universitetas. Turiu klausimą Katarinai ir kalbėsiu kinų kalba. Jūs minėjote, kad norite išplėsti galimybę studentams dalyvauti internetinėse paskaitose. Noriu paklausti, ar bus įtraukti ir universitetai už ES, pavyzdžiui, mūsų universitetas Šanhajuje. Ir jeigu atsakymas yra taip, norėčiau sužinoti daugiau apie konkrečius reikalavimus ir norėčiau paprašyti kontaktinės informacijos žmonių, su kuriais reikėtų susisiekti. Suzana. jeigu mes galime prašyti finansavimo, tai nebejoju, kad mes tikrai norėsime nusipirkti gaminių, kurie yra šioje srityje pagaminami Europoje. Danke, Herr, ganz, ganz kurze Antwort. Ačiū. Trumpai atsakysiu. techninės specifikacijos. Ta informacija galite sužinoti dvišalių pagrindų iš Katarinos. O dėl finansavimo tuo tarpu tokių galimybių nėra. Tuo tarpu mūsų veikla apsiriboja ES valstybėmis narėmis ir ES šalimis kandidatėmis, bet gal tai pasikeis ateityje. Aš taip pat norėčiau kai ką pridurti, kaip jau sakiau. Mes svarstome galimybę uh, pasiūlyti šiuos kursus didesniam skaičiu universitetui. Viskas priklausys nuo to, kiek vertėjų galės dalyvauti įgyventinant šiuos kursus, nes jie yra reikalingi, kad įvertintų studentų žinias. Bet apie tai dabar yra mastama. Susana Eri ir Noel Mole. Susana Eri ir Nor ir Mule. Ačiū. Kalbėsiu ispaniškai. Norėčiau pagirti visus kalbėtojus, jie papasakojo tikrai labai įdomių dalykų. Turiu trumpą klausimą. Kodėl jūs nusprendėte pakeisti pradžioje buvusi visiškai elektroninį mokymą, elektroninius kursus, dabar nusprendėte siūlyti personalizuotus kursus? Mes įvertinome internetinių kursų galimybės ir prieėmė išvados, kad e, vertimo humanitarinėse situacijoje kontekstas yra labai specifinis ir kad egzistuoja kai kurių veiksnių, kurių neįmanoma apimti siūlant kursus internetu. Aš sakyčiau, tai susijęs su tuo, kad žmonės, daugel, daugelis tuo žmonių yra patyrę labai skaudžių išgyvenimų. Tai prideda tam tikro sunkumo. O rengiant tokius kursus, kuriuos mes rengiame, mes rengiame ne tik vertėjus žodžiu, mes turime parengti ir auditoriją, kuri naudosis jų paslaugomis. Ir man tikrai labai džiugu Jums papasakoti, kad per pastarusius aštuonis mėnesius visose mūsų aplankytose vietovėse į seminarus atėję auditorijos, busimos auditorijos nariai buvo labai susidomėję, jie naudojasi tų mūsų išmokytų vertėjų paslaugomis, mes jiems pristatėme etikos kodekso aspektus ir galiu pasakyti, kad per ilgus savo darbo akvariume metus, galiu pasakyti, galima tik tai norėti tokios auditorijos, kuri taip domėtųsi tuo, kas vyksta toje srityje. Ir jeigu tie kursai būtų siūlomi virtualiojoje erdvėje, tai nebūtų įmanoma užtikrinti. Ponas Miulė, ačiū Barbara, ačiū ponė pirmininkė. Aš nesu vertėjas bet aš norėčiau tapti vertėju. Aš pasiruoščiau, e, sužinočiau visą informaciją apie ES, apie tarptautinės organizacijas ir radau kalbų saugyklą, kalbų repozitoriumą. Aš nesu jokio universiteto studentas, bet aš norėčiau truputį apšilti kojas, išsiaiškinti, ar man patiktų šis darbas, aš norėčiau pasinaudoti tą, tuo repozitoriumu ir turiu praktinį klausimą, ar tai įmanoma, ar tai galima. E, υπάρχει μία steering committee, υπάρχει μία steering committee η οποία αποφασίζει. Ačiū. Veikia. Dirba komitetas, kuris priima sprendimus dėl to, ką galima daryti su kalbų repozitoriumu. Ir mes puikiai žinome, kas e, gali naudotis tą kalbų saugikla ir kas, tu, kas turi prieigos prie jos galimybę. Ir dėja, jūsų minėta atveju tokios prieigos galimybės nėra. I, I in e mes taip pat susidūrėme su šiuo klausimu, vykdydami savo veiklą. Aš irgi norėčiau pasisakyti apie tai, apie galimybę naudotis tokiomis duomenų saugyklomis. Tai susijęs su autorių teisėmis. Mes tą problemą nagrinėjame jau kurį laiką, tačiau gero sprendimo dar neradome. Tačiau tai sudėtingesnis dalykas. Tai nėra nenoro, noro ar nenoro klausimas. Ir daugeliu atveju pavyzdžiui, kalbant apie duomenų bankus, kalbų bankus, tai tokius bankus sukuria universitetai ir jie nebūtinai trokšta vis, su visais jais dalintis, taigi tai turi, to turime nepaviršti, tai yra suvaržymai. Berods buvo pasakyta, kad tai yra paskutinis pasisakymas. Prieš užbaigiant šios temos varstymą noriu suteikti žodį e, profesoriui Arvais. Pone kosmidų, norėčiau profesorius Adimle Kaš, e, Beiruto San Josefo universiteto rektoriaus vardu, kuris dėl šeimininių priežasčių negalėjo atvykti, perduoti poniai Kosmidų universiteto medalį. Paaiškinsiu, kodėl. Ir aš paaiškinsiu, pristatysiu jį to medalio ceremoniją arabų kalba ir prašau visų užsidėti ausines. vertėjų, kurie yra samdomi. Ieškoma kaip e, brangenybių, kurias galima rasti pasislėpusias. Ir iš tikrųjų nelengva rasti gerą vertėją, tai tarsi perlas, kurį aptinki krauklėje. Beiruto vertėjų žodžiu ir raštu mokykla palaiko kontaktus su jūsų tarnyba ir mes norėtume jums nuoširdžiai padėkoti už šią galimybę bendrauti. Ačiū. Gerbiami kolegos ir draugai, pagaliau mes pasiekėme šios konferencijos pabaigą. Aš noriu pakartoti, kad pirmą kartą visi vertimo pasaulio veikėjai susirinko čia į vieną renginį e, apimant ne tik ES, ne tik ES ir jos e, valstybės kandidates, bet ir kitas didelės stambesias kalbas ir kitų e, vertimo skyrių vadovus ir kurie yra mūsų draugai. Nes labai svarbu, kad visas vertėjų pasaulis reaguotų ir sąveikautų. Čia susirinko didžiausi ekspertai ir mes norime padėkoti tiems, kurie nėra vertėjai, bet norėjo padaryti labai įdomias prezentacijas. Manau, kad labai įkvėpė tai, kad galėjome išgirsti nuomonės žmonių, e, kurių likimas neprivertė dirbti akvariumuose, bet e, E, kurie yra reikalingi mums, nes jie su mumis atlieka mokslinius tyrimus. Noriu jiems už tai padėkoti. Noriu padėkoti Aikui už tai, kad jis e, kartu su mumis e, bendradarbiavo rengiant šį renginį. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Noriu padėkoti visiems, kurie iš labai toli atvyko. Ir e, taip tik pabrėžėme šiokios, šitokios konferencijos reikšmę tokio tipo konferencijos reikšmę. Aš tikiuosi, kad mūsų ratas išsiplės, nes toliau plėsis e, bendradarbiavimas, nes globalizuotame pasaulyje mokslininkai, universitetai negali likti užsidarę. Vertėjai, vertimo organizacijos, tarptautinės vertėjų organizacijos turi e, padėti vienos kitoms. E, Ta realybė pripažindami mes pasiūlėme E, šioje konferencijoje e, e, įvesti naujovę įdėkti virtualų mokymą, kuriame dalyvautų ne tik ES valstybių narių universitetai, kaip kad būdavo iki šiol ir jie gana sėkmingai bendradarbiavo ir Europos komisija ir Europos parlamentas tą mokymą organizavo. Mes norime e, išeiti už ES ribų ir pabandyti techniškai e, suorganizuoti virtualų mokymą ir su kitomis tarptautinėmis vertimo organizacijomis. Jau dvi tarptautinės organizacijos e, pareiškė tokį norą ir jos išanalizuos savo techninės galimybės, bet jos jau paskelbė, kad yra pasirengusios bendradarbiauti ir aš joms už tai esu dėkinga. Pirmiausia, turiu galvoje State Department, valstybės departamentą Junktinėse Amerikos valstijose ir Europos tarybą. E, manau, kad vertėjams bus labai įdomu e, dalyvauti tokiuose mainuose. Kuo daugiau mes perprasime vieni kitų problemas, tuo labiau e, mes rasime jungčių naudingų mums visiems. Be visų šių veikiančių pusių. Prie mūsų bendradarbiavimo prisidės ir nuolatinės atstovybės, diplomatinis korpusas, kadangi ne tik valstybės kandidatės supranta e, ir pripažįsta vertimo reikšmę, bet ir kitos šalis. Tai aš e, pripažįstu ir esu už tai dėkinga. Turiu galvoje e, Rusijos, Kinijos diplomatinės atstovybės, kurių e, narių matėm mūsų renginyje. Aš tikiuosi, kad e, po lengvų pietų, kurie jums bus patiekti e, čia koridoriuje, mes išsiskirstysime susidarę besikeičiančios profesijos įvaizdį. Vertimas yra profesija, kuri dar nepasiekė labai aukštos reputacijos ir pripažinimo visuomenėje. Bet e, mes su, turime suprasti, kad konferencijų vertėjų profesija turi būti pripažįstama bent jau tarp tų, kurie prisideda prie jų darbo. Nes tik e, bendradarbiaudami, tik e, skleisdami informaciją, E, tik pasitelkdami aukščiausio lygio diplomatiją e, mes e, galėsime pasiekti rezultatų. Aš tikiuosi, kad universitetų rektoriai, kurie atvažiavo čia, kurie savęs turbūt klausė, ką jie galėtų daryti tokio techninio pobūdžio renginyje, suprato, kad ES jų nesikvietė tik dėl to, kad tai jiems yra naudinga ir kad, tai, kad jie yra labai gerų mokyklų atstovai. O todėl jie yra pasikviesti čia, kad ES rūpi jų mokyklos, jų universitetai, nes jie kuria labai aukštą vertimo kvalifikacijos lygį. Mes e, suprantame, kad tai yra naudinga ir universitetams, ir mums. Aš e, tikiuosi, kad jūsų vadovai pripažins e, to, apie ką aš dabar kaltu, kalbu, reikšmę. Ir tikiuosi, kad artimiausiais metais mes turėsime dar daugiau galimybių užmėgsti kontaktus. Ir prieš e, baigdama aš norėčiau Jums pasakyti, jeigu aš galėčiau būti traktuojama kaip šio renginio idėjos motina, tai galėčiau tą nuneikti, nes būtų buvę neįmanoma surenkti šio uh, susitikimo, jeigu nebūtų buvę šių šalia mane sėdinčių dviejų ponių. Jos nusipelno jūsų aplodismentų. Jos ir jų uh, padėjėjai suteikė jums viską, ką jūs gavote e, programos turinį, e, jos sukvietė kalbėtojus, jos organizavo viešbučius, e, maitinimą, techninę pusę sutvarkė, viskas vyko jų dėka. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad tai buvo milžiniškas darbas. Taip pat prieš baigdama a, nors jo čia nėra, aš norėčiau padėkoti iš viso širdies Europos parlamento vicepirmininkui, Europos komisijos nariai ir e, parlamento generaliniam sekretoriui, e, kurie man leido suorganizuoti šį renginį. Taip pat aš noriu padėkoti mūsų vertėjams, kurie man sakė, kad e, tie, su kuriais aš kalbėjausi, kad jie labai džiaugiasi vertėjauti susitikimui, e, kurio pagrindinė tema buvo jų pačių darbas. Aš galiu pasakyti, kad labai dažnai e, mes dirbame tokiomis sąlygomis, kai vertėjams nėra duodamos kalbos, kai kalbos yra per daug sudėtingos ir per daug greitos. E, šį kartą aš manau, kad vertėjai suprato, kad ši institucija vertina jų darbą. Aš noriu padėkoti mūsų uh, E, organizavimo tarnybams, planavimo tarnybams, kad jis surinko vertėjų komandą. Taip pat noriu padėkoti e, technikų komandai ir jų vadovams. Noriu padėkoti visai internetinio transliavimo komandai Filip Devidė ir Bernarų Gevarui. Taip pat E, noriu padėkoti visiems, kurie remia mūsų technologinės plėtros galimybės. Taip pat dėkoju visiems padėjėjams, visų generalinių direktoratų sekretoriatams, kurie buvo mobilizuoti, kad įvyktų šis renginys ir jų veikla buvo pavyzdinė. Ir ypač esu dėkinga visai e, daugia kalbiškumo paramos komandai, visiems, kurie dirba su Izabelė Kvator. Aš manau, kad e, matėme pavyzdį, kad sinergija gali pasiteisinti ir aš tikiuosi, kad e, šioje dvasioje mes visi suprasime, ką galime pasiekti, jeigu išlaikysime sinergiją ir ryšius tarpusavyje. Noriu padėkoti Jums visiems. Na, o dabar galime pereiti prie uh, mūsų pietų. Linkiu visiems geros kelionės namo. Labai džiaugiuosi, turėsiu galimybę su jumis susitikti čia. Ačiū.